Mm, dabar nematau savo dokumentuose, kokiu klausimu buvo priimta ši pozicija. Čia ES e, reglamentas 1070-99 metų, keičiantis atitinkamus tarybos e, reglamentus. E, šią poziciją aš gavau Komisijos poziciją taip pat gavau. E, ši informacija bus įtraukta į mūsų šiandienos protokolą, o parlamentas per tris mėnesius turi priimti savo poziciją um, nuo kovo 15 dienos. O dabar periname prie diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Valanda numatyta diskusijoms. Pirmasis darbo atvarkės klausimas - padėtis Bangladeše. Pirmiausia, Suteiksiu žodį ponui Tenokui. In... Pone pirmininkė, kai aš prieš penkerius metus lankiausi Dakare, lankiausi nacionalinėme išsivadavimo judėjimo muziejuje per 71 metų karą buvo daugiausiai nukentėjo mažumos dėl e, savo religinių įsitikinimų. Praėjo keturi dešimtmečiai, bet vis tiek uh, karo nusikalteliai vaikšto nenubausti. Todėl tikrai reikalinga užtikrinti teisingumą atsižvelgiant į tinkamą e, procesą. Nėra e, senaties termino šiuo atveju ir neturi, neturi būti šiuo atveju senaties termino ir Bangladešas e, turi būti patrauktas atsakomybėn, bet tą matyt reiks padaryti jau kitiems. Ir mes privalome Bangladešo vyriausybei palaikyti, kaip tik tai galime, kad būtų kaip galima greičiau atstatyta teisės viršenybė ir e, kad e, e, teismo sprendimai galų gale užbaigs šitą nepaprastai skausmingą etapą Bangladešo istorijoje. Labai ačiū. Kolega dabar, kolega Prėda, dvi minutės. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš peržiūrėjau e, šį rezoliucijos projektą ir noriu pabrėžti, kad Europos parlamento reakcija į įvykius Bangladeše buvo labai svarbus po to, kai buvo e, įvykdyta mirties bausmė. Reikia bandyti įsivaizduoti, kas vyksta dabar. E, Tartautinis e, karo tribunolas priima savo sprendimus ir turėtų būti kok kokios nors galimybės padėti Bangladešui po to, kai baigėsi karas 71 metais. Turime kreiptis į Bangladešą, prašydami, kad mirties bausmė būtų pakeista į kalėjimą iki gyvos galvos, o mirties bausmė būtų paskeltas moratoriumas. Taip pat e, svarbu siekti, kad teismo procesai būtų teisingi ir nešališki. E, Bangladešo įvykiai yra absoliučiai smerktini, smerktinas e, smurtas e, Jamat e, Islami partijos. Manau, kad smurtas niekada negali būti protinga reakcija. Baugina ir Human, right, e, right, Human Rights Watch organizacijos e, pranešimai apie saugumo tarnybų veiklą, atsižvelgiant į nesenus smurto e, protrukius. Matome, kad visuomenė pasidalijusi į pasaulietinę pusę ir religinę pusę priklausančią Jamat e, Islami. Ačiū. Dabar ponė Geringer de Ottenberg. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Vasario 8. 28 dieną buvo paskelbta apie e, mirties bausmę įvykdytą dėl Varho Sain Saedi ir po šio paskelbimo e, dėl Varho Sain Saedi buvo paskelbtas kaltu dalyvavusi nusikaltimuose 1971 metų kare. 90 žmonių tuo metu buvo e, nužudyta, daug sužeista tų, kurie buvo žemat al-Islami lyderių šalia šalininkai. Manau, kad situacija šalyje yra bloga, reikia vienyti visuomenę. Jo labiau, kad Bangladeša, su, nu, Bangladešas priklauso 21 valstybė, kurios taiko mirties bausmę. E, ši šalis turi atsižvelgti jungtinių tautų atitinkamas konvencijas e, ir konvencijas susijusias su um, mirties bausmės panaikinimu bei karo nusikaltimu tyrimu. Europos parlamentas nuolat pabrėžia, kad mirties mirties bausmė turėtų būti panaikinta. Taip pat kreipėsi į Bangladešo valdžią, ragindamas, kad būtų užtikrintas teisingumas ir mirties bausmės panaikinimas. Ačiū, ponė Geringer de Oldenberg, dabar kolega Lambertas. Pone pirmininkė, aš pasisakau kaip Pietričių Azijos delegacijos pirmininkė ir taip pat kaip frakcijos narė. Iš tiesų, <clears throat> Bangladeše, atsižvelgianti visą tą smurtą ir tą žudynės, kurios buvo patirtos prieš 40 metų, nebejotinai tamdo Bangladešo nūdieną. Buvo įsipareigotagi savų laikų organizuoti teismo procesus, e, tai buvo pažadėta per rinkimus ir dabar ta partija vis dar valdo šalį. Tačiau šiuo klausimu kyla įvairios nuomonės. Taip turi būti E, teisėmi tokie asmenys, tačiau neturėtų būti taikoma mirties bausmė. Mes suprantame, kad ši, šių bylų nagrinėjimas visada bus nuspalvintos politinio atspalvio ir politinis kišimasis nėra priimtinas dalykas ir jam turi būti užkirstas kelias, jeigu norime pasitikėti teismo sprendimais. Mes suprantame Bangladešo ketinimus susidoroti su savo praeitimi, bet tai neturi būti daroma pažeidžiant nacionalinius ir tarptautinius teisinius standartus. Ir todėl, ponė pirmininkė, apeliacinės taisyklės, kurios šiuo metu įsigaliojo, kelia itin didelį nerimą. Taip labai daug aistrų, tačiau kaip um, liudėja tarptautinis baudžiamasis teismas, plinta smurtas ir bauginimas. Ir tikrai yra didžiulė tragedija, kai sužinoma apie tuos e, skaičius žuvusiųjų, ypač e, tautinių mažumų atstovų mirtis ir e, prievartos priemonės prieš civilius. Todėl mes turime kreiptis į Bangladešo vyriausybę ir daryti viską, kad užkirstume kelią tolesniam smurto plitimui. Ačiū poniai Lambert, toliau Cecilija Vikström. Ačiū, pirmininkė. Tikėtina, kad visi žmonės, kurie 71 metais patyrė karo baisumus, e, turėtų pagaliau patirti teisingumą, reikia patraukti atsakomybėn kaltuosius. Tačiau, pane pirmininkė, labai svarbu, kad teismo procesai vyktų teisingai laikantis tarptautinių standartų ir užtikrinant teisinį tikrumą. Likščiau e, to padaryti nepasisekė yra daug e, procesinių trūkumų. Liudininkai buvo tiesiog e, suimami e, teismo salėje, jiems nesuteikiama galimybė turėti teisinius gynėjus tie, e, kas dalyvavo karo nusikaltimuose, turi būti patraukti atsakomybėn. O mes, Europos parlamento vardu, turime paskatinti rimtai įvertinti šios įvykius Bangladeše ir užtikrinti teisingumą. Ačiū, kolegė. Dabar kolegė Veršė, vieną mintį. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. 71-ųjų nepriklausomybės karas rytų ir vakarų Pakistane lėmė, jog žuvo daugybė žmonių. Žinoma, reikia tai pripažinti ir reikalingos tam tikros kompensacijos aukoms ir jų šeimoms. Bangladešo tarptautinių nusikaltimų tribunolas ir buvo įsteigtas 73-aisiais, kad nagrinėtų vykdytas žmogžudystės bet e, dabar stebime pastarąsias dvi savaitės smurtą. Bangladešas nesilaiko tarptautinių teismų standartų, pavyzdžiui, neužtikrina teisingo teismo. Represijų vykdoma vis daugiau vyriausybė ir visos politinės partijos turi parodyti savo atsakomybę, kad būtų grįžta prie taikos ir kad nebebūtų daugiau tokių baisumų. Ačiū dabar frakcijų vardu, ponas Kačmarek, vieną minutę. Pone pirmininkė, garbus ponai, teisingumo siekimas yra pateisinamas. Net jei Bangladešo atveju e, procesai vyksta ir kelis dešimtmečius po nusikaltimo įvykdymo. Vis dėlto blogai tai, kai teisingumo siekimas skatina naują žiaurų smurtą. Manau, kad tų naujų aukų buvo įmanoma išvengti. Ir vis dėlto teisingumo vykdymas būtų geresnis, jei Bangladeše nebūtų mirties bausmės. Savo rezoliucijoje mes e, griežtai reikalaujame paskelbti mirties bausmės moratoriumą, taip pat mirties bausmės keisti kitomis švelnesnė, švelnesnėmis bausmėmis. Taip pat prašome, kad būtų užtikrinta religinė laisvė ir pagarba žmogaus teisėms ir smurto nenaudojimas. Ačiū. Ačiū, kolega Kačmarek. Dabar vieną minutę, poniai kolegė Kretų. Profund îngrijorați din cauza violențelor interconfesionale sângeroase din Bangladesh. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes, mus ilgai jau neramina religinių pagrindų pratrūkstantis smurtas Bangladeše. Bet mes suprantame, kad visuomenė reikalauja teisingumo, tačiau, kaip teisingai pastebėjo Europos parlamentas ne kartą, mirties bausmė negali būti teisinga bausmė ir nusikaltimas, kurio bandama išsikalti išteisyti kitą nusikaltimą tikrai nėra tinkama priemonė. Todėl um, islamo lyderiams skirta mirties bausmė turi būti pakeista kitomis bausmomis. Um, E, aišku, jie turi būti baudžiami už karo nusikaltimus, kurie buvo padaryti 71 metais. Tačiau, kaip žinote, smurtas pasireiškia ne tik tai tada, smurtas pratrūksta ir šiomis dienomis Europos parlamento nuomonė, smurtas tikrai nepadeda nieko išspręsti. Mes turime daryti viską, kad įsivyrautų taika. Ačiū, pana Kretu, dabar Bendin. <clears throat> Uh, Ačiū. Uh, European... Ačiū. ES ir konkrečiai Europos parlamente palaikome labai gerus santykius su Bangladešu ir per išeiviją ir bendradarbiaudami e, su atitinkamom tarnybom. Todėl mūsų teisė ir pareiga kalbėti apie tai, ką matome, apie smurtą. Dėl to buvo prarastas pasitikėjimas, nes įstatymo viršenybės pažeidimai ir e, tarptautinių nusikaltimų tribunolo e, sprendimai e, yra tokie, jog reikia pasisakyti. Aš pritariu mirties bausmės moratoriumui, tačiau labai svarbu, kad Bangladešo vyriausybė paprašytų tarptautinės paramos, galbūt reikėtų panagrinėti, galbūt jungtinė tauta galėtų nagrinėti galimybę sukurti specialų tarptautinį tribunolą, kad nusikaltimai būtų tinkamai nagrinėjami, kad visa visuomenė pasitikėtų rezultatais ir vyriausybė žinotų, kad kaltieji bus nublausti. Dėkui. Labai ačiū. Dabar kolega Bielan vieną minutę. Jau ir anksčiau gan sudėtinga situacija Bangladeše pastarąsias savaitės dar labiau suprastėjo. Valdžia teisingai e, siekia išsiaiškinti karo nusikaltimus, visuomenė ją palaiko, E, kai, e, nes prieš 40 mečius beveik kiekviena šeima patyrė smurtą. Deja, jau dabar yra taip, kad e, daugelis hindi mažumos atstovų yra persekiojami. Daugelis parduotuvių ir hindi bendruomenės namų yra sudeginti. Faktas tas, kad dėl religinių įsitikinimų žmonės yra persekiojami, prisidengiant tuo, kad bandoma užtikrinti teisingumą. Mes reikalaujama, kad būtų gerbiami tarptautiniai žmogaus teisų standartai įgyvendinant teisingumą. Tik tokiu atveju tas teisingumas bus tikras. Tikime ir tikimės, kad teisingumo institucijos tinkamai sureaguos į mūsų poziciją. Ačiū, kolega Bielan. Dabar kolega Maštalka. Ačiū, pana pirmininkė. Siūloma rezoliucija yra viena iš tų rezoliucijų, kurios smerkia augantį smurką, smurtą ir neteisybę. Ir manau, kad tikrai <clears throat> tarptautinis nusikaltimų tribunolas turėtų ištirti tuos visus nusikaltimus. Tačiau aš manau, kad tikslas nėra vien tik tai nubausti. Mintis ta, kad tai, ką darė viena partija ir jos nariai, tie nusikaltimai neturi precedento. Ir dabar reikalinga pagalvoti apie tai, kad jų pačių pastangų gali nepakakti. Nereikia pamiršti, kad tokie nusikaltimai kaip karo nusikaltimai neturi senaties termino, bet negalime sutikti su tuo, kad um, nuteistiesiems būtų taikoma mirties bausmė. Kita vertus, nuolatos Bangladeše auga smurto bangos. Mes Čekijoje turime savo nuomonę, kaip reikia elgtis su pralaimėjusiais. Galima galų gale pasimokyti ir iš Pietų Afrikos po apardeido režimo žlugimo. Pietų Afrika sugebėjo surasti kelią į susitaikymą ir į geresnę ateitį. Ačiū. Pana Maštalka. Toliau Basesku. Ačiū, pana pirmininkė. Pastaraisiais metais Bangladeše ekonomika augo dėka investicijų ir eksporto. Tačiau kita vertus, padėti šalyje sudėtinga, nes per 50 procentų jų gyventojų gyvena žemiaus skurdo ribos. Taip pat uh, stebime nuolatinius smurto protrukius, ypač demonstracijų metu. Todėl budrumo neturime prarasti, turime pradėti dialogą su opozicija, kad galėtume užbaigti šią krizę. Tai, kaip yra remiami judėjimai, tik tai um, liūdina daugelį kitų. Ačiū kolegijai Basesku. Toliau spontaniški pasisakymai iš vietos. Neturime daug laiko šiems pasisakymams, todėl dviems su, suteiksiu žodį. Suteiksiu žodį tiems kolegoms, kurie nebekalbės vėliau. Dabar ponia Hübner. Ačiū. E, kalbant apie žmogaus teisų pažeidimo atveju, turime prisiminti 14, 14 metę Haną Kater, kuri patyrė smurtą. Šiandien į dienos šviesą išaiškėjo daug įvairių aplinkybių ir šiandien galime pasakyti, kad jos patirtis yra siaubinga, civilizuotame pasaulyje neturėjusi įvykti. Ji buvo išprievartauta, būdama vaikas ir vėliau e, šiam žmogui nebuvo įvykdyta bausmė. Kodėl tai vyksta tokioje valstybėje, kuri turėtų būti demokratinė? Vieno atsakymo nėra, tačiau šie tragiški įvykiai parodo, kad Bangladešo provincijose ir mažose miestelėse, kur teismų nėra, e, o švietimas nepasiekiamas, žmonių gyvenimas yra saubingas, ženklinamas e, žiaurių šariato taisyklių. Turime kalbėti apie tai, kad e, Hanos atvejais nėra vienintelis. Turime kreiptis į Bangladešo E, valdžią, e, prašydami, kad ji e, baigtų žiaures ir nežmoniškas praktikas įgyvendindama teisingumą, taip kaip tai padarė Hanos Kater atveju. Ačiū, kolegė Hübner, dabar tavarė šią mintę. Ačiū, pane pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Noriu, kad mes nepamirštume vienos didžiulės strategijos, kuri įvyko 20-ame amžiuje. Pakistane, Indijoje, vakarų, rytų Pakistane galiausiai susiformavo Bangladešas. Aš ir buvo formuojamos Bangladešo institucijos. Tos institucijos arba per teismus ar kitaip turi tikrai labai daug padirbėti, kad būtų išsaugota bengaliai kultūra. Indų rašytojas Tagore ir kitas mano draugas architektas kvietė visus gyventi taikoje. Apie tai, ką galvojo ir tie, kurie kūrė Bangladešo valstybę ir bandė ją suvienyti. Ačiū ponia Tavaras. Taigi spontaniški pasisakymai iš vietų baigti komisiją. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Sveikiname tai, jog parlamentas patvirtins rezoliuciją dėl dabartinės žmogaus teisų padėties Bangladeše. Pastarojo meto smurto banga lėmė tai, kad e, šimtas žmonių žuvo, daug buvo sužeista, tai mus labai neramina. Vyriausioji įgaliotinė ponia Ašten kovo antrąją paskelbė pareiškimą, e, kuriame išreiškė liūdėsi dėl to, kad demonstracijų metu žuvo žmonės. Diskusijos dėl žmogaus e, teisų turi būti vykdomos atsižvelgiant į tos iššūkius su kuriais susiduria Bangladešas. Tai apima per didelį gyventojų skaičių, e, kraštutinį skurdą, spaudimą patiriamą dėl gamtinių e, išteklių, e, grėsmę susijusią su aprūpinimo maistus saugumu, tai taip pat yra susiję su pažeidžiamumu dėl gamtinių nelaimių, yra institucinių trūkumų, yra ir mažumų klausimų. Vienas trečdalis gyventojų tebe gyvena žemiau skurdo ribos, neligybė išlieka labai didelė problema, yra didelis neraštingumas, trūksta maisto, tą situaciją gali pabloginti ateityje ir klimato kaitos poveikis ES. Daug metų dirba kartu su Bangla, Bangladešu kad šis spręstų šios klausimus, atsižvelgiant į tai, kad jau senai tvyro prieštara tarp vyriausybės ir opozicijos po karo nusikaltimų um, teismų vyko um, demonstracijos ir uh, kyla pavojus, jog partinis uh, smurtas intensyvės um, toliau, kadangi uh, artėja rinkimai į parlamentą, tai numatoma arba 13 gruodį, arba 14 sausį. Todėl labai Svarbu, kad parlamento rinkimai būtų taikus, kad apimtų visus, nes tai um, lems, ar bus galima konsoliduoti Bangladešo demokratiją. Todėl labai svarbu, kad politinės jėgos rastų tarpusavio e, supratimą dėl e, sąlygų, kuriomis būtų galima surenkti e, rinkimus. Todėl reikia, kad tarptautinė bendruomenė nustatytų tokias sąlygas. Mūsų vaidmuo čia būtų palaikyti, tai ES stebėjo praeitus visuotinius rinkimus ir yra pasirengusi stebėti rinkimus ateityje. Jau gautas e, kvietimas padaryti tai ir e, žinoma. Tai, kaip baigsis karo nusikaltimų procesai, e, gali turėti įtakos bendrai situacijai. Tai, kad mes esame prieš uh, mirties bausmę visom aplinkybėm, įskaitant ir pačius sunkiausius karo, e, atsiprašau, pačiu, pačius sunkiausius nusikaltimus ir kad mes aiškiai išdėsime savo poziciją šio konkrečio atveju nereiškia, kad mes esame už nebaudžiamumą. Mes suprantame, kad 71-ųjų kare vyko baisus įvykiai, kad tai kainavo labai daug e, gyvybių ir kad buvo įvykdyti baisus nusikaltimai. Uh, E, taip pat suprantame, kad teisingumas yra labai svarbus Bangladešo žmonėm. Todėl atsižvelgiant į tai, jog įvykiai pasisuko smurto linkme, paraginome su tuo susijusius asmenis e, valdytis. Todėl labai svarbu, kad mažumos gautų ypatingą apsaugą. Reikia dėti visas pastangas, kad būtų galima išvengti situacijos blogėjimo. Dėkui. Ačiū komisijos narė. E, yra pateikti šeši rezoliucijų e, projektai, dėl kurių balsuosime baigę diskusijas. Dabar periname prie sunkios mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų padėties Irake. Pirmiausia, žodį suteiksiu e, rezoliucijų autoriams. Pirmiausia, Lišek, vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Situacija Irake per pastarosius keletą dešimtmečių labai sudėtinga. E, ji, sus, ji ženklinama konfliktų, vidinių, išorinių. Tačiau